So, Brangus kolegos, sveiki atvykę į mūsų ekon komiteto konferencijos dalį. Aš neskaitysiu daug įžanginių e, žodžių, nes e, leisiuosi iš karto į esmę. Tai yra taisyklės įprastinės, pagal kurias galit prašyti žodžio. Šiandien mes aptarsim dvi temas, kuriuoms skirsim maždaug vienodai laiko. Tai viena tema e, apmokestinimas, kova su mokestiniu sukčiavimu ir kita tema bankininkystės sąjunga. Mes pirmiausia pradėsim nuo apmokestinimo ir kovos su mokestiniu sukčiavimu klausimų, nes tie klausimai yra vieni prioritetinių mūsų parlamentui ir mūsų komitetas TAX 3 e, turės ką pasakyti, e, pateikti specializuoto tyrimo išvadas. Na ir mūsų komitetas kartu teisėkuros fronte nemažai nuveikė. Mes e, Išties prisidėjom prie kelių pranešimų šioms temoms skirtų ir todėl mes irgi esam viso šito proceso dalis. Dirbam kartu per trialogo dėrybas tam, kad būtų galima sustiprinti ABR um, taisyklės dėl pinigų, um, pinigų plovimo kartu mm, kitais klausimais dirbam, bet žinot, tais klausimais reikalaujama mm, vieningo balsavimo, bet mes kitą vertus irgi turim ką pasakyti apie visą kitą e, skaitmeninio sektoriaus apmokestinimą ir panašius dalykus ir mūsų pranešėjas konkrečiai apie tai pakalbės. Na ir aš dabar tuo ir baigsiu. Na ir žodį suteiksiu mūsų komiteto mm, bendram pirmininkui Jepe Kofot. Ačiū, ponė pirmininkė, man didelė garbė pirmininkauti šiai konferencijos daliai. Turiu pasakyti, kad e, iš ties e, temos, kurias aptarsim, tikrai yra, e, yra, yra e, daug e, iššūkių keliančios. Nes įprastiniu keliu eiti nebegali, mūsų laukia dideli išbandymai. Ir jeigu norim atstremti tuos išbandymus, tai štai kas yra. Pirmiausia, saugumas, klimato kaita. Trečias iššūkis - socialiniai netolygumai. Tad e, mes tikrai turim suvokti, kad gyvenam labai sudėtingos tikrovės sąlygomis. Ir tą tikrovę, pusiausvyrą toje tikrovėje veikia daugelis veiksnių. Kai kurie e, veiksniai yra objektyvūs, tokie kaip e, regioniniai konfliktai, naftos kainos, teroro išpoliai, bet yra kartu ir subjektyvių veiksnių. Ir e, juos mes kaip tik ir aptarsim šiandien. Tada aš norėčiau paraginti jūs šiek tiek pakeisti požiūrį ir šiandien kalbantis kalbėti atvirai, tiesiai Aš mm, patyriau šį reiškinį, šį fenomeną daugiau kaip du dešimtmečius ir suvokiau, kad galima kalbėti apie savotišką paradoksą. Turiu galvoje štai ką. Net nors, ir, nors pasiekta tikrai e, įspūdingų e, laimėjimų, bet e, kita vertus jie jie nublanksta prieš, prieš konkrečias sąlygas. Ir aš norėčiau, kad jūs pamastytumėt. Pinigų plovimas, mokestinis sukčiavimas, mokesčių nemokėjimas. Visa tai susiję su moralės, dorovės sąlygomis. Ir Ir, bet e, kita vertus, e, tie dalykai mm, kaip tik e, rodo nešvarę sąžinę, nešvarų, ne, nešvarės moralinės nuostatas. Visada bus žmonių, kurie, kurie naudosis kitais, kurie tiesiog švaistys kitų uh, uždirbtus e, vaisius, nes e, kaip mes galėsim traktuoti LuxLeaks, Panama Papers, Panamos dokumentų, kitų atvejų padarinius nepasimokydami. Nemažai iššūkių, kurie mums tenka. Tai susiję su tam tikrais socialiniais veiksniais, e, finansinėmis grėsmėmis, aplinkosauga. Tačiau yra tam tikrų subjektų, kurie yra mūsų šeimos dalis, tok, turiu galvoje tam tikras daugia nacionalinės bendrovės, bankus, kitas kredito įstaigas, e, finansinius patarėjus, kurie šioms padeda, nes matom, vien pažvelgia į mm, stambes daugia nacionalinės įmonės, matom, kad 60 milijardų eurų per metus kažkur išgaruoja. Todėl aš norėčiau, kad mes tiesiai apie tuos ir panašius dalykus kalbėtume. Na ir dabar šiek tiek pasakiau provokacinio pobūdžio minčių, o dabar jau baigsiu, toliau pirmininkausiu mūsų renginiu ir suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams. Labai ačiū. Dabar žodis Piteriui Ježekui, takset komiteto pirmininkui. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes jau girdėjom ne, ne apie vieną skandalą e, mokesčių srityje. Ir tie skandalai susiję su keliomis valstybėmis ir tam tikromis didelėmis ES finansų institucijomis. Tad mūsų e, komiteto darbas, mūsų komiteto misija e, ir yra toliau vertinti blogos praktikos e, atvejus, e, kartu e, spragas kovos su pinigų plovimu ir kartu kovos su, pinigi, su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių nemokėjimu priemonės. Tad ir kartu mąstyti apie tai, kaip būtų galima tiesiog pagerinti teisės aktų nuostatas. Kai prieš keliarius metus prasidėjo darbai dėl kovos su pinigų plovimu direktyva, tai visada iniciatyvos nemažai ėjo iš parlamento, o kai kurios valstybės narės tarsi atsitraukdavo Ir todėl mūsų pažanga pasiekta teisėkūroje e, gana fragmentiška. Ją dažnai išjudina kaip liukslyks ir panašų skandalai. Pinigų suplovimo direktyva labai daug priklauso nuo valstybių narių nuostatos ir tai neramina. Todėl labai gerai, kad mes dabar galim pasikeisti mintimis su nacionalinių parlamentų atstovais. Uh, Bet to labai svarbu, kad darytume pažangą skaitmeninio apmokestinimo srityje, kadangi dabartinės nuostatos e, savotiškai pasenusios, neveiksmingos, ypač turiu galvoje skaitmeninio sektoriaus apmokestinimą. O sąžiningas apmokestinimas tai vienas iš svarbiausių siek, siek, siektinų dalykų ir kuris gali duoti naudos. Tačiau atrodo, kad valstybės narės ne, nesutara dėl bendrų sprendimų. Todėl šios diskusijos pasirodo labai laiku. Na ir mūsų specialusis komitetas priėmė patvirtin, svarbę ataskaitą ateinančią savaitę. Mes e, su mumis turim ponę Jepe Kofot iš TAX 3 komiteto. Jis kaip tik pateiks svarbiausius tyrimo nustatytus e, rezultatus ir rekomendacijas. Toliau pasveikinsiu poną Valer Mutalier, Europos komisijos generalinio taksut direktorato direktorių. Ponas Mutarlie papasakos, ką komisija dirba mokesčių srityje. Tad, ponė Mutalier, generalinį direktorių, žodis jums, prašom. Labai ačiū, labai ačiū, ponė pirmininkė, ponios e, ir ponai, gerbėmieji parlamento nariai, man labai malonu šiandien būti kartu su jumis ir tą progą pirmiausia norėčiau padėkoti parlamentui už paramą per jūsų kadenciją. Mes nuolat palaikėm ryšius, keitėmės nuomonėmis, mūsų generalinis direktoratas ir jūsų komitetas, ypač Panamos dokumentų e, atveju, e, kuriuos paminėjo e, pirmininkas siekiant sažiningesnio apmokestinimo padėties. Na ir mes ryšius palaikėm per tokius renginius, kaip kad šiandien, kartu apsilankydami valstybių narių e, sostinėse. Ir mes e, ne tik aiškinom tai, ką, tai yra, kokių teisės aktų siūlom, bet kartu ir matėm, kokia padėtis valstybėse narėse e, Komisijos pirmininkas e, Junkeris ir e, komisijos narys e, Moskovici mokesčių klausimus pavertė komisijos svarbiausių prioritetų ir buvo pasiūlyta jau 14 konkrečių pasiūlymų. Mes siekiam kovoti su mokestiniu sukčiavimu, atkurti mokestinį sažiningumą ES. Ir čia galima kalbėti apie tris ramščius to. Tai visų pirma, mokestinis skaidrumas. Mes jau pradėjom e, bankų sąjungos darbus ir dabar šioje srityje daug kas tenka nuveikti valstybėms narėms. Uh, Dabar mm, kai kuriais atvejais automatiškai keičiamasi informacija apie, sakykime, mokestinius susitarimus tarp įmonių ir e, vyriausybių ir kartu e, bankų atliekamos praktikos, jų finansinių patarėjų ir panašiai. Tad labai svarbu, kad dabar tai, ką mes e, siūlom, kad tai būtų tinkamai perkelia, perkelta ir įgyvendinama valstybėse narėse. Nes tik turėdami geresnę informaciją, e, valstybės narės tikrai galės taikyti geresnį mokesčių surinkimą savo teritorijose. Kartu labai e, svarbu nepamiršti ir trečiųjų šalių, jų mokestinio uh, E, mokestinės praktikos. Turim jau dabar 2017 metais patvirtintą bendradarbiaujančių mokestinių jurisdikcijų sąrašą ir tolimesni darbai vyksta. Ir toliau Dar vienas ramstis visų šitų darbų - tai darbai tarptautinėje arenoje. Ypač čia sustiprinom ryšių su EBPO kadangi reikia taikyti vienodus standartus e, tam tikroje geografinėje erdvėje. Tik tokiu būdu galima sukurti vienodas sąlygas. Ir todėl 2016 metais prasidėjo, e, prasidėjo konkreti kova dėl mokestinių susitarimų. Nuo direktyvos prasidėjo. Na ir dabar mes e, vėlgi peržiūrim, kaip e, laikomas ir kaip e, taikomos EBPO taisyklės dėl, pavyzdžiui, galutinių naudos gavėjų ir panašių dalykų. Toliau. Trečias ramstis - tai ES apmokestinimo teisės aktų ir taisyklių gerinimas. Čia pirmiausia turiu galvoje taisyklės uh, E, susijusią su PVM, nes čia daug ką galima e, tiesiog pasiekti, 50 milijardų eurų negaunam per metus dėl TVA sukčiavimo ir kartu tai leistų mūsų įmonėms kur kas paprasčiau veikti vienoje bendrojoje rinkoje. Ir kartu e, dabar mm, numatoma, e, numatomas mokestis kartu dėl e, skaitmeninių tam tikrų e, sandorių. Tad tokie pasiūlymai dabar jau yra taryboje, tačiau nėra padaryta dar realios pažangos. Ir tai rodo, kokiomis sąlygomis mes turim dirbti. Turiu galvoje vienbalsi mm, sprendimų prieimimą Ir komisija savo laiku irgi um, norėjo, kad daugelis uh, sprendimų mokesčių srityje būtų priimami įprastinės um, teisėkuros um, uh, keliu ar bent jau pasitelkiant vadinamąją pasarelės uh, nuostatą. Ir Taip, suprantama, tai siekiama ir dabar nu, nu, numatoma labiau tą nuostatą pasinaudoti, bet kartu atsižvelgiant ir gerbent nacionalinių parlamentų prerogatyvas. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamento nariai, Aš mielai dabar atsakysiu į jūsų klausimus. Ačiū uždėmesį. Ačiū ir dabar Ekon komitetui, komiteto pirmininkui suteikiu žodį vėl ponui Roberto. O aš savo ruoštų kviečiu pasisakyti pana Darijus Rozatį, EPP frakcijos narį. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Svečiai iš nacionalinių parlamentų, leiskite man pradėti nuo politinio pabudžio pareiškimo. Europos parlamentas e, per šią kadenciją labai rimtai užsimojo kovoti su mokesčių vengimu, mokestiniu sankčiavimu nuo pat kadencijos pradžios. Tai buvo mūsų vienas svarbiausių politinių prioritetų ir todėl paremėme ne vieną Europos komisijos pasiūlymą, kurie jau buvo minėti, mes patvirtinome teisės aktus, kurie numato ataskaitų pagal atskiras šalis rengimą. Ir tai tapo privaloma. Per šią kadenciją taip pat paremėme teisės aktus, kurie numato glaudesnį bendradarbiavimą valstybių narių mokestiniais klausimais. Taip pat labai aktyviai siekiame, kad būtų priimti pastraisiais, per pastarosius keletą metų dokumentai, teisės aktai susijęs su kova su pinigų plovimu. Aišku, yra dar nemažai ir trūkumų, kuriuos reikia pašalinti iš tų dokumentų ir atitinkami komitetai Europos parlamento nulat aptinka įvairių spragų sistemoje ir kovos su pinigų plovimu sistema ypatingai reikia pastebėti, kad turi trūkumų čia spragos yra didžiulės ir žinome, kokie buvo įvairūs skandalai praeitie. LuxLeaks, Panamos dokumentų skandalas ir kiti. Taigi ES galiojanti sistema vis dėlto dar suteikia galimybių išnaudoti joje slypinčias spragas. Ne visada, beje, sažiningai viskas vyksta ir skaitmeninėje erdvėje, skaitmeninių paslaugų teikimo srityje. Apskritai pati sritis e, nėra dar aiškiai apibriešta, todėl ir vyksta mokesčių e, vengimo, slėpimo e, praktika. Mm. Tačiau net jeigu ir žiūrėsime į PVM surinkimą per visą Europos Sąjungą, tai tikrai atrandama ir čia tų spragų, kurias mėginama išnaudoti. Tačiau skaitmininė erdvės reiškia ypatingus iššūkius mums, kadangi čia įprastinė praktika nelabai pritaikoma paprastai yra remiamasi fizinė įmonės buvimo vieta apmokestinant prekes ar paslaugas PVM, o skaitmeninėje erdvėje veikiančios įmonės neturi fizinės buveinės e, kurio nors valstybė narėje, pavyzdžiui, bet nežiūrint to teikia ten paslaugas. Tad komisija pasiūlė režimą, kaip galima būtų apimti ir šias įmonės, jų generuojamas surinkamas pajamas, kaip užtikrinti, kad tos pajamos pasiektų nacionalinius biudžetus. Ir toj koncepcija apima ir nemažai skaitmeninio apmokestinimo elementų. Čia numatoma, kad jeigu įmonė yra įsteigusi trečiojoje šalyje ir teikia paslaugas e, valstybėse narėse ES, neturėdama fiziškai jokios savo buveinės čia, tačiau e, gaunanti pajamų iš tų paslaugų, tai laikomasi to principo, jog e, naudą gauna piliečiai, galutiniai vartotojai tų paslaugų ir tiek mūsų, tiek EBPO e, struktūrų nuomonė, tai nėra tinkama koncepcija, nebuvo tinkama koncepcija, taigi dabar siūlo komisija du, siūl... du e, režimus. Aš dėl laiko stokos pakomentuosiu detaliau tik vieną. Uh, Taigi pirmiausiai turi būti konstatuojama e, reikšminga e, veikla skaitmeninėje erdvėje. Ir pagal numatytą sistemą pajamos yra apimamos valstybėse narėse ir apmokestinamos. Kriterijai apima tokius kaip vartotojų prisiregistravusių skaičius valstybėje narėje, verslų skaičius ir pajamų generuojamo apimtis iš skaitmeninių, skaitmeninėje erdvėje e, teikiamų paslaugų. Tie kriterijai jau buvo analizuojami daugelį metų žiūrint pavyzdžiui tai, kaip um, nustatomos kainos, kokia tų įmonių kainodara. Ir atitinkamai apmokestinama. Tai nėra naujas joks mokestis, tai yra pelno mokestis iš esmės, tačiau tokio pelno, kuris iki šiol nebūdavo apmokestinamas. Ir norėtumėm paraginti nacionalinių parlamentų narius paremti šią iniciatyvą, kadangi turint omenyje vienbalsiškumo principo taikymą mokestiniais klausimais e, tarybos rankose yra patvirtinti arba ne šią iniciatyvą, taigi apeliuokite į tai, kad būtų ši iniciatyva remiama, patvirtinta ES lygiu ir kad e, mus pasiektų, mūsų nacionalinius biudžetus pasiektų tokiu būdu generuojamos įmonių pajamos. Taigi skaitmeninių paslaugų sfera tikrai labai svarbus e, niuansas. Čia ačiū. Dabar žodis ko pranešėjui ir taks 3 komiteto pirmininkui Jefe. Kofot iš SRD frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu pasveikinti nacionalinių parlamentų narius pas mus atvykusius. Turiu pasakyti, kad e, tema, kurią aptarėme iš tiesų, e, labai svarbi. Mm, tri... Trilijonas e, eurų kasmet prarandamas ES dėl mokesčių vengimo. Tad e, mūsų komitetas buvo įsteigtas specialiai šiems atvejams tirti, kaip jau ir teisingai buvo pastebėta, 2014 metais įvykus e, plataus masto skandalui buvo numatytas mūsų komitetas, e, sukurtas. Tuomet e, tapo aišku, jog įmonės yra labiau linkusios ehm, savo pelną apmokestinti mažesnį tarifą taikančiose valstybėse narėse. Taigi pradėtas labiau akcentuoti administracinis bendradarbiavimas tarp valstybių narių, taip pat ES institucijų, parlamento, komisijos, mm, tarybos ir dabar mm, mokesčių teisės rytie priimami sprendimai turi būti skelbiami, e, jais tarpusavyje turi būti dalinamasi. Daugybė bankų, be kita ko Danskė bankas ir kiti, buvo įsivėlę į skandalus. Visą tai apibendrinti per penkias mintes tikrai nelengva. Tad e, tiesiog atkreipsiu dėmesį jūsų į kai kurias išvadas, e, kurios, manau, yra svarbios nacionalinių parlamentų nariams. Pirmiausiai, ES valstybės narės neužtektinai vis dar bendradarbiaujama, bendra, bendradarbiaujant nuo LuxLeaks iki Panamos. Um, skandalo ar komeks skandalo, bankų įsivėlusių skandalus, matyti, kad nėra užtektinai bendradarbiaujama. Uh, mokestinės pajamos yra prarandamos, milijonai jų 2012 metais Vokietijos tarnybos priemė atitinkamą planą, kaip reikėtų e, identifikuoti, stengtis aptikti schemos dalyvius. Tačiau to nepakako. Danijoje, mano gimtojo šalyje, 200 milijonų eurų buvo pervesti į Danske Bank filialą Estijoje. Ir Danijos ir Estijos tarnybos ilgai ginčiasi dėl to, kam čia tenka kompetencija, atsakomybė e, tirti tuos atvejus. Ir tai taip pat pademonstruoja, kad koordinavimosi mechanizmų es lygių trūksta kovos su pinigų plovimu teisės aktai yra direktyvos, e, kaip žinote, nereglamentai gyvendinama, vadinasi, yra skirtingai, nevienodai. Taigi, lik turime laisvą kapitalo judėjimą, e, bendrąją rinką ir taip toliau ir panašiai. O tuomet tampa žymiai sunkiau aptikti ir pašalinti spragas sistemoje ir užkirsti kelią nusikalstamoms struktūroms tuo piknaudžiauti. Valstybės narės yra įpareigotos e, sažiningai tarpusavėje bendradarbiauti ir turėtų tą daryti. Dėl vienbalsiškumo principo taryba ir toliau blokuoja labai svarbius pasiūlymus mokesčių vengimo ir finansinių nusikaltimų srityje. Imkime pavyzdžiui taupimo pajamų direktyvą. Ji buvo atmesta dėl vienbalsiškumo principo, nežiūrint to, kad ten tik prašoma keistis informacija tarp valstybių narių e, mokesčių vengimo srityje. Tas vienbalsiškumo principas ir konfidencialumo reikalavimai neretai pakiša koją įvairioms iniciatyvoms. E, ir įmonių e, teisės aktus nagrinėjanti darbo grupė taip pat dirba savo režimu nebūtinai visada yra aišku, kaip valstybės narės balsuos per tarybos posėdžius. Taigi ir čia galima apeliuoti į nacionalinių parlamentų narius, kad jie darytų viską, kas yra jų valioje. Aš pats buvau nacionalinio parlamento Danijoje narys nuo 1998 iki 2014 metų. Taigi žinau, ką reikia daryti ir ką tai reiškia. Tiesiog reikia kreiptis į tarnautojus, į varias tarnybas ir liepti joms daryti savo darbą. Dabar netrukus jau mūsų laukia balsavimas vasario 27 dieną komitete dėl vieno pagrindinių e, mūsų pranešimų. Ir nežiūrint to, kad mūsų veikla yra remiama plačiai, vis dėlto sistema, kurią esame prieėmę, yra neužtektina. Neretai ne pačios valstybės narės atskleidžia kokius nors piknaudžiavimo atvejus, tačiau įvairūs informatoriai arba ES institucijos ir tą padėtį kuo greičiau reikėtų keisti, jeigu norime apsaugoti valstybės narės mokesčių mokėtojų pajamas pinigus ir, ir kovoti su nusikalstamomis struktūromis es lygių. Dėkoju. Dėkoju. Dabar kalbės ponas Michelbach, Vokietijos Bundestago finansų reikalų komiteto narys. Pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiamos kolegės. Mokesčių vengimas, nesažininga mokesčių sistema, kova su pinigų plovimu, skaitmeninės ekonomikos apmokestinimas lygiai taip pat rūpi ir nacionaliniams parlamentams. Vokietijos finansų komiteto, Vokietijos Bundestago finansų komiteto vardu galiu pasakyti, kad mes tikrai nemažai nuveikę esam šioje srityje. Nes žinom, kad Vokietija yra labai stiprios ekonomikos šalis ir Vokietija, aišku, yra labai patraukli šalis pinigų plovėjams tarptautiniu mastu. Mes dabar nagrinėjame maždaug 30 tūkstančių atvejų kasmet. Ir tuos atvejus nagrinėja mūsų naujai įsteigta institucija specialiai šiems, klaus, šiems klausimams spręsti. Pinigų plovimas visoms ES valstybėms narėms yra labai rimta grėsmė. Tai grėsia mūsų valstybėms, nes paprastai po pinigų plovėjais slypi kriminalinės nusikaltelių gaujos. Tai tarsi koks vėžys apėmęs visą ES. Taigi kovodami su pinigų plovimu kovojame ir su tarptautiniu nusikalstamumu. Tai yra vienos rankos pirštai. Be to matome, kaip greitai keičiasi nusikaltelių veiksmai, kaip jie greitai pritaiko savo veiklas prie mūsų priemonių. Taigi ateityje mums reikės būti dar stipresniais, norint juos kažkaip pagauti už pakarpos. Mes įgyvendinome atitinkamą, atitinkamą ES direktyvą, dabar jau ruošiamės įgyvendinti penktąją kovos su pinigų plovimu direktyvą. Uh, Ir mes tikrai manome, kad šis rytis yra nepaprastai reikšminga. Čia reikia bendradarbiauti tarptautinių lygmenių. Europoje be to neapsėsime. Ponios ir ponai, trumpai norėčiau atkreipti dėmesį į kai kurias valstybės narės, kurios dažnai yra minimos diskusijose dėl pinigų, dėl mokesčių vengimo ir nemokėjimo. Kai kurios valstybės narės bendradarbiaudavo su tarptautiniais koncernais ir sudarydavo specialius mokestinius susitarimus, kurių pagrindų būdavo vengiama mokėti mokesčius. Mums tai yra labai, mūsų požiūriu, tai yra labai neteisinga praktika, taip turtėjama kitų valstybių narių sąskaita. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad mes rengiamės suvienyti įmonių pelno mokesčio bazę vienodi mokestiniai tarifai ar kažkoks minimalus mokestinis tarifas visai ES, atsižvelgiant į ES mokestinę įvairovę, mano požiūriu, nėra geras sprendimas. Tai netves mus prie norimo tikslo. Kalbant apie skaitmeninės ekonomikos apmokestinimą, tai noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad radome, jau esame gerame kelyje ir ieškome bendro tarptautinio sprendimo e BPO rėmuose. Tokia politika jau ne vieną kartą pasiteisino. Todėl man atrodo, kad šioje srityje būtų labai gerai, kad kai kurios valstybės narės nesijimtų individualių veiksmų šioje srityje, nes tai silpnina bendrą ES poziciją. Taip pat kai kurios valstybės narės turėtų šiek tiek sumažinti savo draugišką nusiteikimą kai kurių finansinių didelių koncernų atžvilgių ir nebūti joms, tie, tiems koncernams tokios draugiškos. Tai, yra, būtų, tai būtų mūsų visų e, labui, nes e, tokios politikos apsunkina gyvenimą įmonėms, ypač toms, kurios yra įsisteigusios nedidžiuosiuose metropoliuose, bet kažkur periferijoje. Tai jos sukuria pagrindinės darbo vietas. Taip pat mes turime rinktis visoms kitoms iniciatyvoms ir komisijos pasiūlymams peržiūrėti e, ir balsavimo procedūrą. Vis dėlto mums čia kyla šiokių tokių abejonių. skaitmeninės ekonomikos apmokestinimas arba koks nors kitoks apmokestinimas neturi vesti prie to, kad Briuselis ir komisija taps dar viena mokestinė institucija. Mes esame įsitikinę, kad mokesčiai yra nacionalinio suverenumo priemonė ir išraiška. Tai yra nacionalinių parlamentų kontrolės objektas ir tai yra tik nacionalinio parlamento kompetencija. Ta sakau ir norėdamas atkreipti dėmesį į tai, kad dabar svarstoma atsisakyti vienbalsiškumo principo balsuojant dėl mokesčių klausimų. Mums tai netrodo tinkamas kelias. Sustiprintas bendradarbiavimas, kurio laikomasi dabar, yra pakankamai geras būdas priimti sprendimus ir mes parodėme, kad tai yra įmanoma, kad sprendimų prieimimas yra įmanomas, kai svarstėme finansinių transakcijų mokestį. Jeigu įsives, kažkas sako, kad vienbalsiškumo principo laikymasis trukdo ES raidai. Mums tai nepriimtina, mes manome, kad kad jau dabartinė sistema tikrai pakankamai lanksti ir tą rodo neseniai priimti dokumentai skirti kovai su mokesčių vengimu. Tam tikro tokio centralizuotumo, kurio siekiama, mes nepalaikome. Tai nesustiprins mūsų bendruomenės ir ES kaip bendrijos, tai kaip tik tik tai supriešins ES. Ačiū. Your... Ačiū. Jums už pasisakymą, nors aš esu įsitikinęs, kad ne visi pritartų jūsų žodžiams. Pasarel principas jūsų nebuvo paminėtas ir ta vieninga mokestinė bazė. Taip, tas klausimas dažnai yra svarstomas. Ponas Janku, jums žodis. Gerbėmieji, mes baigėme sudarinėti kalbėtojų sąrašą ir dabar pradėsime diskusiją, tad norėčiau paprašyti jūsų laikytis jums duoto kalbėjimo laiko, o kalbėti jums skirtos dvi minutės. Prieš suteikdamas. Taip, ar jūs, nor, pap, jūs norite paprašyti žodžio? Norėtumėte trijų minučių? Bet mes neturime daugiau laiko, taigi aš tikiuosi, kad visi galės pasisakyti ir jūs būsite protingi ir laikysitės savo kalbėjimo laiko. Taigi galime pradėti. Pirmiausia, kalbės Marijanė Miko iš Estijos. Gerbiami kolegos, Pinigų plovimas yra tarptautinis nusikaltimas, todėl labai svarbu, kad ES priėmė reglamentą skirtą kovoti su tuo. Mes dabar galime geriau bendradarbiauti. Estų finansų e, ir mokesčių tarnyba sustabdė Danske banko neteisėtus veiksmus. Bet tai šitas pavyzdys tikrai rodo, kaip bankų veikla, tarptautinė veikla gali E, priešingai neskatinti bendradarbiavimo tarp valstybių narių. Su naujų reglamentu mūsų institucijos, žinoma, yra geriau pasiruošusios kovoti su pinigų plovimu, bet mes turime likti ir toliau atidus. Estijoje buvo pateikta labai daug pasiūlymų kovojant su mokesčių plovimu ir daug tų pasiūlymų mes jau svarstėme parlamente. Uh, Pavyzdžiui, kalbant apie kriptovaliutas, buvo daug diskusijų apie reikalavimus tokiai veiklai ir panašiai. Taip pat mes tengiamės sustiprinti savo gebėjimus stebėti šią sritį. Ateityje mes finansų ministerijoje ketinome, ketiname ir toliau vertinti rizikas susijusias su skaitmeninė ekonomika. Taip pat turėtume griežčiau apibriežti pinigų plovimo savoką dabartinė apibrieštis šiek tiek kertasi su tam tikromis, gal, su, arba neleidžia mums persikioti kai kurių atvejų, ypač tais atvejais, kai įmonė yra įsisteigusi trečiojoje šalyje. Aš manau, kad šias diskusijas ES reikėtų tęsti. Mes turime stengtis kovoti su pinigų plovimu kuo efektyviau. Toliau žodžio paprašė Gerasimas Palauras iš Graikijos. Prašau. Dėkoju, pirmininkė. Mūsų dokumentuose parašyta, kad mes turime tris minutės kalbėti. Aš tikiuosi, kad jūs leisite man pasisakyti net penkias minutės. Aš norėčiau kalbėti apie mokesčių vengimą, mokesčių sukčiavimą ir kitus klausimus. Tai yra skandalingi dalykai, tai nukreipta prieš mūsų piliečius. Mes negalime leisti, kad ES vyktų tokie dalykai, kad būtų tokios didžiulės spragos mokestinėse sistemose. Valstybės narės puikiai žino, kas vyksta, bet jos nieko nedaro, kad su tuo kovotų, jos saugo bankus ir didžiųjų korporacijų interesus. Mokesčių sukčiavimas yra tipiškas atvejis, kai nevyksta pakankamai geras bendradarbiavimas, kai nėra tinkamų mechanizmų kovoti Europos lygmenių. Čia mums reikia daugiau Europos, nereikia grįžti prie nacionalinių sprendimų. Google, Amazon, Starbucks ir kitos didžiulės korporacijos buvo įsivėlusios į mokestinius skandalus, Konkum, Exum ir kitos, kiti skandalai jau kainavo mums daugiau nei 55 milijardus eurų, kurių neteko valstybių biudžetai, kurių neteko mokesčių mokėtojai, kurie iš jų buvo praktiškai atimti. Tai žlugdo piliečių pasitikėjimą ES. Tai neteisinga teis, įstatymų taikymas yra neteisingas ir nukreiptas prieš piliečius ir vis tiek nieko nevyksta. Tas jausmas, kad su mumis elgiamasi neteisingai, jis plinta tarp ES piliečių. Kodėl ES toliau leidžia sukčiauti didžiuliams korporacijoms paprastų žmonių mokesčių mokėtojų sąskaitą? reikia europinų sprendimų ir reikia teisingesnių, vienodesnių sąlygų visiems mokesčių mokėtojams. Mes turime tirti tuos skandalus bendromis pajėgomis ir imtis tokių priemonių, kurios padėtų ištirti ir užkirsti kelią tokioms praktikoms. Baigdamas pasakysiu, kad mums reikia tokios institucijos, kuri leistų bendradarbiauti valstybėms narėms ir leistų kontroliuoti tuos, kurie ketina sukčiauti mokesčių srityje arba vengia mokesčių mokėjimo. Ponas Gvaltieri, jūs, Europos parlamento komiteto pirmininkas, turite imtis visko, kad būtų sukurtas kelio planas vedantis šią linkmę. Ačiū. Dėkoju. Ačiū, kad laikėtės trijų minučių. Na, o dabar suteiksiu žodį poniai Parvanšperis. Labai ačiū. Kartu labai ačiū nacionalinių parlamentų kolegoms, e, kurie atvykot pas mus ir kad dabar galim kalbėti tokią svarbę temą, nes matom, kad nuomonės įsiskiria mokestiniai klausimai, čia įvairiai juos galima aptarti, vertinti. Kai kiekvieną kartą po kiekvieno skandalo ir e, turėdama galvoj mūsų darbus atliekamus e, TAX 3 komitete, tai galiu pasakyti, kad e, teisės aktai, nacionaliniai įstatymai turbūt viena vertus leido, tokius, tokius nukrypimus, bet kita vertus kartu daug kas vėlgi išplaukia iš nacionalinių sistemų. Čia kalbam apie pasidalėjamąją valstybių narių ir ES kompetenciją kita vertus lėšos, e, kurių negaunam dėl mokestinio sukčiavimo, mokesčių nemokėjimo, tai visus vienodai savotiškai nubaudžia. Noriu štai ką pasakyti kas man krinta į akis e, valstybių narių lygių. Aš čia pirmiausia mastau apie Prancūzijos ir Vokietijos iniciatyvą, turiu galvoje skaitmeninės ekonomikos apmokestinimą. Tokios ir kitų iniciatyvų dėka mums pavyko paspartinti veiksmus, o tuo tarpu, kai Euro, Europos komisija, naudodamasi iniciatyvos teisę, irgi pateikė naudingą šią linkmę pasiūlymą. Ir mes, Europos parlamento nariai, svajojam ir svajojam ir svajojam glaudžiau dirbti su nacionaliniu parlamentų atstovais, tam, kad būtų galima tiesiog įveikti inerciją E, ar mintis, kurios klando taryboje, kurios nieko neduoda, e, e, kurios vėlgi neleidžia mums tinkamai veikti 21 amžiuje. Dar dėl pinigų plovimo savokos tas reiškinys mums visiems labai rūpi, tačiau kas mane stebina? Ar tai būtų kokios nacionalinės ar ES lygio uh, E, institucijos, kad jos negali pasinaudoti surinktais e, mokestiniais e, duomenimis tam tikrais atvejais. Ir čia iš tikrųjų nepavyksta įveikti to barjero. Dabar dėl trialogo, kuris palaikomas su priežiūros institucijomis, tai tikiuosi, kad tai tas dialogas irgi padės mums e, deramiau, geriau kovoti su pinigų plovimu, prižiūrint Europos bankininkystės priežiūros institucijai. Yeah, uh, thank you. Uh. Ačiū kolegos dabar, Rai, Niderlandai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kolegos. Čia uh, taip Kalbėsiu trumpai. Turiu pasakyti, kad ES per pastaruosius porą metų kovodama su mokesčių mm, sukčiavimu, nemokėjimu, mokesčių vengimu pasiekė tikrai įspūdingų rezultatų turiu galvoje, sakykime, EBPO, priimta, patvirtinta vadinamąją BEPS programą ir ES labai greitai sureagavo į tai, prisijėmė. Ir iš pradžių tai buvo toks vadinamasis neteisės akto pasiūlymas ir po to jis buvo ES pri, patvirtintas, priimtas direktyvos pavydalu. Tačiau aš noriu pasakyti štai ką kad nacionaliniai parlamentai dabar tą teisės aktą turi e, perkelti, įgyvendinti. Tai vienas klausimas. O kitas, ar tai pasiteisins, nes taisyklės įstatymų nuostatos yra viena, bet kita vertus, mūsų piliečiai e, mūsų, e, mūsų vertins pagal pasiektus rezultatus. O kalbam apie labai sudėtingas taisyklės. Joms įgyvendinti valstybių narių mokesčių inspekcijos turi turėti pajėgumų tam, kad galėtų įgyvendinti ES lygių patvirtintus e, teisės aktus, prižiūrėti, kaip jų laikomasi. Uh, Ir dėl tos pastarosios aplinkybės turiu rimtų abejonių. Aš tikiu ES, tačiau kartu aš realistiškai vertinu padėtį, e, kaip mes galėtume padėti vieni kitiems. Nes, e, kaip jau sakiau, ne visada valstybės narės e, mokesčių inspekcijos pajėgios įgyvendinti taisyklės. Kitas dalykas. Informacija savaime puikus dalykas, jeigu tik tai ją sugebi įsisavinti. Kita vertus, su tuo susiję ir tam tikrų pašalinių e, padarinių, kurių teisėkuros subjektai net neįsivaizdavo. Antai, mokestiniai susitarimai. Ir visos informacijos keitimosi dėka galiu, tai yra po, po to galiu paklausti, ar mes turim mažiau ar daugiau mokestinių susitarimų. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu Matijas Marisa. Marisa Matijas, Europos parlamento narė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Beres ir pranešėjas, mūsų pranešėjas paminėjo ne vieną labai svarbų dalyką. Buvo e, kalbama apie mokestinį sukčiavimą. Taip, kova su mokestiniu sukčiavimu tai pirmiausia nacionalinės prerogatyva. Kita vertus, rezultatų nepasieksi jeigu valstybės narės nebendradarbiaus. Ir šioje srityje mes matom, kokia rimta yra problema. Ir neužtenka ieškoti visokių pasiteisinamų dalykų tam, kad e, išsisukinėjimų uh, nes e, e, pakertamas piliečių pasitikėjimas ES institucijomis. Dabar buvo priimti, tai yra sukurti komitetai, TAX, TAX 3 yra vadinamasis Panamos dokumentų e, komitetas, kuris irgi nuveikė savo darbus. Bet turiu pasakyti, E, kad vis dar yra labai didelių spragų. Antai yra, sakykime, tam tikrų naudos gavėjų, kurie, kurie nepakankamai neapmokestinami. Tad reikia bendradarbiauti tarp įvairių institucijų ir imtis konkrečių problemų. Ir labai svarbu, kad dalyvautų ir nacionaliniai parlamentai mes turėtume dirbti kartu, kol e, tikrai kol dar laikas. Na ir galiausia, Timo Haraka, Suomija. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Myöskin kissa nostettu pöydälle. Ačiū. Mes dabar kalbėjome tikrai apie labai svarbius klausimus. kiek mums brangi atrodo tas mokesčių suverenumo politika ir kiek yra svarbu apsisaugoti nuo mokesčių vengimo, kuris vyksta tarptautiniu mastu. Jeigu mes norime kažkaip imtis šios ryties, tai neišvengsime susitarimo mes suprantame, kad visoms valstybėms yra labai svarbus tas vienbalsiškumo principas. Visi remia biudžeto suverenumą ir mokesčių suverenumą. Netrodo, kad ateityje būtų realistiška susitarti dėl kitokio požiūrio. Jau emisijų priekybos sistema buvo geras pavyzdys – kai ES parodė, kokią naudą gali turėti bendra politika. Bet su mokesčiais tai gali nepavykti. Nes mokesčiai yra renkami nacionalinėje valstybėje, jos sienų ribose. Jeigu mes atiduotume tą suverenumą, tai tada šalies konkurencingumas galėtų nukentėti. Ši diskusija yra susijusi ir su mūsų pačių ištekliais. Suomijos du ekonomikos institutai išanalizavo situaciją ir jų teigimu Europos bendri mokesčiai galėtų būti tik tai finansinių transakcijų mokestis arba finansinės veiklos mokestis. O vartojimo mokestis galėtų būti tik tai anglės dioksido mokestis arba reikėtų taikyti CCCTB, tai yra bendros mokestinės bazės principą. Tokiu būdu dalis lėšų galėtų patekti į bendrą mūsų biudžetą. Ir tada nereikėtų taikyti to, uh, skyrimo mechanizmo, kuris grėsia visam, kelia grėsmę visam projektui, ES projektui. Reikia sukurti tokią sistemą, iš kurios naudos turėtų visos 27 valstybės narės ir ne viena nenukentėtų. Tai toks mechanizmas galėtų būti CCCTB bendros mokestinės bazės taikymas. Mes turime sukurti tokią mokestinę sistemą, kuri sustiprintų sprendimų prieimimą ES, o ne silpnintų tai. Ačiū. Ačiū, tuo baigiame šią diskusijos dalį. Iš ties teisingi buvo pastebėjimai, tačiau manau, kad reikės dar ir naujų, kadangi matyti, jog spragos tokios, kad to bendradarbiavimo reikia dar daugiau. Jau penkios direktyvos yra patvirtintos e, susijusios su kova pinigų plovimo srityje vykdoma, tačiau nelabai kas keičiasi. Dabar noriu paklausti, ar kas nors dar norėtų sureaguoti iš priekyje sėdinčių į tai, kas buvo pasakyta. Manau, kad pažanga yra daroma, galbūt negalime jau pateikti kokiu nors išvadų galutinių, tačiau aišku bent jau, kad tikrai neužtenka samos sistemos, ypač e, mokesčių vengimo, slėpimo srityje. Be abejo, visiškai ne, nesiekiame perkelti kompetencijos e, mokesčių srityje iš valstybių narių Europos Sąjungai. Tikrai ne. Tačiau dabar turimų saugiklių nepakanka bendrąją rinką tinkamai apsaugoti, vadinasi, ir valstybių narių neapsaugome, jos netenka mokestinių pajamų. Tad tai, ką mes darome ES lygiu, yra ne vien tik tai, kas yra būtina, bet mes siekiame ir kai ko daugiau. Taip pat manau, kad platesniam kontekste į šią diskusiją reikėtų žiūrėti kaip į mm, papildančią debatus dėl mokestinės politikos apskritai. Šiuo metu turimi pasiūlymai dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės, dėl kovos su pinigų plovimu, tie pasiūlymai sudaro sistemą, kuri yra jos pagrindas, jie yra esminiai šioje sistemoje. Ir pinigai, kurių netenkame, yra, galima sakyti, ne mūsų, tai yra valstybių narių pinigai. Taigi jeigu sugebėsime pašalinti esamas spragas, mm, tuomet turėsime naudos ir be abejo ne, nesiekdami dvigubo apmokestinimo jokių būdų. Taigi tikimės užbaigti svarstymus dėl šių siūlymų pateiktų ir raginu visus įsijungti į diskusijas, nes jūsų indėlis tikrai leistų ir patobulinti tuos teisės aktus, leistų mums išplėsti pajėgumus Todėl labai tikiuosi stiprios Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų sąjungos. Dirbkime ir čia, ir vietoje. E, Ekofino mm, ministrų tarybos sustikimuose siekime, kad apie tai būtų kalbama, nes iš tiesų didžiulis skandalas yra tai, kad mes e, mažoms ir vidutinėms įmonėms užkrauname neproporcingai didelę naštą, kai tuo metu didieji koncernai, tarptautiniai sugeba mokėti mokesčių žymiai mažiau. Taigi judėkime tą linkmę, kad tai pasikeistų. Ir dabar, aišku, gaila, kad laiko skirti daug visiems tiems klausimams negalime, bet mūsų laukia dar ir kita dalis diskusijos skirta bankų sąjungai. Labai nuoširdžiai noriu pasisveikinti su visais, kurie dalyvaus šioje diskusijoje, Europos centrinio banko priežiūros valdybos vadovę ekonomikos e, FISMA generalinio direktorato, generalinį direktorių ir kitus. Ir pradžioje pats pasakysiu keletą įvadinių žodžių. Kaip žinote, Europos parlamentas tikrai daug darė, kad būtų stumimasi pirmin bankų reglamentavimo srityje, rizikos mažinimo teisės aktų paketą e, priėmėme, dabar jau yra tas balansas pusiausvėra tinkama rasta tarp rizikos valdymo ir, ir tuo pat metu skolinimosi galimybių ekonomikoje užtikrinimo. Dar kai kurie kiti pasiūlymai yra svarstomi. Yra ir žymiai geresnis palyginti su pirminiu bankų gelbėjimo e, paketas priimant, priimtas. Visiškai stengiamės atsižvelgti ir į reikalavimus pagrindinius įstaigoms numatomus darbus. Nemažai darbų susijusių su bankų veiklos reglamentavimo, tačiau didelė dalis darbo dar nėra nuveikta. Kaip žinote, bankų sąjunga pati nėra sukurta, tačiau rizikos valdymos ryties teisės aktai čia yra labai svarbus elementas, judant pirmin. Ir dabar dar lieka dar trečias ramstis, mm, tai yra e, indėlių garantijos, e, garantijų schemos e, numatymas ir aptariant bankams skirtų teisės aktų visumą, nuolat turime turėti omenyje tai, kad reikia užtikrinti reikiamą likvidumą, siekti, mm, kad būtų mažiau susiskaldimo. Kita vertus, turime numatyti ir turime mat... turėtume ne ir kitą svarstyklių pusę. Ir dabar suteikiu žodį savo kolegai, ko pirmininkui šios diskusijos. Uh, Manau, kad galime iš karto pereiti prie kalbėtojų mūsų, kadangi tikrai laiko nėra labai daug, tad aš ir ne, nekalbėsiu. Taigi. Dėkoju, gerbimas pirmininkė Gvaltieri, ponė Jankų, gerbiami nacionalinių parlamentų nariai. Aš tikrai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti tarp parlamentinio komiteto susitikime ir aptarti su jumis iššūkius kylančius bankų sąjungai. Mes prižiūrėme eurozonos didžiuosius bankus Tačiau bankų sąjungos efektyvumas tikrai priklauso nuo to, kaip bendradarbiauja nacionalinės institucijos ir kaip bendradarbiauja nacionaliniai įstatymų leidėjai Europoje. Visų pirma, mes turime susitelkti į pagrindinės rizikas bankų sektoriuje ir aš noriu paminėti keletas ryčių, kur dar reikia nuveikti nemažai stiprinant sąjungą. Bankai dabar yra daug stipresni, jie turi daug geresnę likvidumo padėtį negu anksčiau. Tačiau vis dar yra didelė rizika, kad yra pas, blogų paskolų. Todėl bankai vengia duoti naujas paskolas pil, įmonėms. Suomenų. Taigi tos blogos paskilos vis dar yra didelis apsunkinimas bankų veiklos rytyje. Bankų pelningumas ir jų dalyvavimas rinkoje taip pat dar yra nerima keliantis dalykas. Taigi mes turime dar nuveikti nemažai, kad pagerintume e, finansinės taisyklės ir išvengtume rinkoje neužtikrintumo. Kibernetinis saugumas stiprėjant skaitmeninimui taip pat yra labai svarbus. Taip pat ir Brexitas yra vienas iš iššūkių. Mes esame nemažai nuveikę arba jau ketiname užbaigti tam tikrus procesus artimiausiomis savaitėmis. Dabartinės diskusijos, kalbant apie Brexitą, susiję daugiausia su finansinė veikla Didžiojoje Britanijoje ir mes ir toliau spręsime šios klausimus 19 metais. Žinoma, bankų sąjunga vis dar nėra baigta, nors mes jau dirbame šioje klausimui aktyviai keturis metus. Mes, lauk, mes tikrai esame įsipareigoję mūsų visiems piliečiams ir įmonėms pateikti sprendimus ir tikimės, kad vyriausybės taip pat susitars dėl bankų teisės aktų paketo. Bankų sąjunga taip pat turėtų reikšti ir kad mes užtikrinsime indėlių apsaugą. Taip pat bankai turėtų turėti likvidumo garantijas, kai kalbam apie tarp, tarp, tarp valstybinės bankų grupės. Bankų sąjungos veikla reikalauja didelės mūsų teisės aktų harmonizacijos, nes valstybės narės vis dar dirba skirtingais principais. Reikia prižiūrėti visų bankų veiklą, remiantis vienodais, remiantis vienodais principais. Mes prieš baigiantis parlamento kadencijai dar tikimės, kad galėsime įtraukti panašias į banko paslaugas teikiančias įmonės taip pat į šių dokumentų veikimo sritį. Tai labai svarbu, ypač breksito kontekste. Gruodžio mėnesį buvo susitarta dėl ESM ir dėl vieningo, vieningos bankroto procedūros. Ir bankams taip pat susitarta, pagal kokius principus bus suteikiama finansinė pagalba. Mes tik, mūsų politika tikrai turėjo gerų rezultatų ir pavyko e, saugiai išvairuoti tarptų nelikvidžių bankų mūsų rinkoje. Pastarųjų metų įvykiai rodo, kad tik tai Europos politika, bendra Europos politika gali padėti išvengti tolesnių ir didesnių bankinių krizių. Bankų sektorius turi tapti stipresnis, atsparesnis bet jis turi geriau atsižvelgti ir į vietos verslo poreikius. Valstybėse narėse bankų sektorius vis dar yra tam, tikras, tam tikra buferinė zona. Ir bankams yra labai dažnai teikiamas prioritetas e, politikoje. Taigi taip turėtų artimiausių metų ir ta tendencija išlikti. Ačiū. Thank you uh, very much, uh, Mr. Chairman. Olivier Gersan. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmieji Europos parlamento, nacionalinių parlamentų nariai. Aš pradėsiu nuo to, kas jau buvo paminėta. Gera žinia. Praėjusią savaitę mes e, parlamentas ir taryba sutarėm susitarimą dėl bankų sąjungos. Tai yra tikrai pasiektas susitarimas geriausias, kokį tik tai galėjom pasiekti. Ir tai tikrai geras e, žingsnis padėsantis užbaigti bankų sąjungą greta bankų pertvarkymo struktūros, greta indėlių apsaugos sistemos, tas sustarimas irgi labai svarbus žingsnis. Bankų reglamentavimas ir krizė E, beje, e, tai matom, e, kad tai yra tam, tikrų, tam tikro elgesio padarinys. Kaip kolega Enrija minėjo, dabar jau mūsų bankų sistema kur kas tvirtesnė negu prieš dešimt metų, tačiau tai nereiškia, kad e, nieko nebereikia daryti. Nes matom, kad blogų paskalų, pas, paskolų, kartu pozicijų rizikingų skaičius maž, mažėja, ypač sumažėjo per pastaruosius metus. Kita vertus, valstybių narių lygių vis dar čia tebėra netolygumų. Ir komisija pateikė šių priemonių paketą tam, kad būtų galima sumažinti blogų paskolų skaičių bankuose. O kol kas ta, taip, taip galima pasakyti, kad bankininkystės sektoriaus taisyklės yra savotiškos lubos vis, visoms 27 valstybėms narėms kartu ir toms, kurios nėra eurozonoje mums atrodė, kad e, reikia, reikėjo bendros struktūros, o dabar eurozonoje mes veikiam kartu, taikom bankininkystės sektoriaus taisyklės, bankininkystės savoka sąjunga buvo iš tikrųjų labai svarbus faktorius stabilizuojant finansų padėtį Europos Sąjungoje. E, priežiūros mechanizmas yra pirmasis ramstis, jam vadovauja mano kolega ponas Enryje. Toliau bendra viena pertvar, pertvarkymo valdyba ji prieš kelis mėnesius parodė, kad e, pertvarkymas Europo, eurozonoje tikrai pasiteisino. Na ir dabar jau mes padarėm pažangą siekdami vienos backstop bankininkystės sąjungoje. Bet kita vertus, tas ramstis, ta sistema dar nėra, nėra iki galo uh, parengta, nors ir praėjo dešimt metų nuo krizės. Mums e, busimos krizės šešėlis dar neišnyko ir to nereikia pamiršti, e, nes jeigu vėlgi neužklosim namo stogo, tai tada, jeigu lis, tai tada visi sušlapsim. Ir todėl irgi stogas yra labai svarbus bankininkystės architektūros elementas. Padaryta labai gera pažanga e, bankų sąjungos atskirais elementais. E, e, tas backstop dar jau kūriamas. Kita vertus, labai svarbu, kad valstybės narės mąstytų ilgainiui, kaip galėtų dirbti kartu, užtikrintamos ES indėlių apsaugos sistemą yra ir kitų dar netliktų darbų tam, kad būtų galima padėti bankininkystės sąjungos tvirtus pagrindus. Ir yra skirtumų e, tarp valstybių narių. Turiu galvoje įvairių priemonių dažnį, bet kartu turiu galvoje ir svarbiausius sistemos elementus, kurie užtikrintų stabilę ES sistemą. tebelieka labai rimtų išbandymų, bet kita vertus dar turim galimybės pasistumėti darbais e, iki birželio mėnesio, kada baigsis parlamento kadencija, komisija ir toliau e, e, atliks ir atlieka tinkamus darbus, dėl to backstop antai vyksta techninis darbas kartu dėl bankų pertvarkymo, uh, ramščio e, irgi paminėtini darbai. Laukia kiti žingsniai, kuriuos reikia žengti užtikrinant Europos indėlių apsaugos sistemą. Na ir čia svarbus yra ir parlamento darbas, parlamento bei komisijos vienas darbas. E, klausimas, kurį mes aptarinėjom, yra skubus, nes niekas nežino, kadagi stos kita krizė. Tačiau e, krizė tikrai gali, gali stoti, bet kada kita vertus nebūtinai krizė bus tokia, kaip prie toji, kurią mes žinom. Ir todėl labai svarbu kartą, kartu pasirūpinti ir tam tikrais rizikos faktoriais už uh, bankų sistemos, bankininkystės sistemoje. Taip, mes ėmėmės konkrečių žingsnių, mes ėmėm ir imamės griežtesnių e, priemonių, bet tada kyla grėsmė, kad e, tam tikros priežastis, e, trūkumai persikels kitur. Toliau. Indėlininkų apsauga Europoje ir ypač euro zonoje uh, turėtų būti orientyras visų bankų - veiklos tvirtumas, nes bankai turi išvengti, turi atlaikyti sisteminius asimetrinius šokus. Ir kartu sistema turėtų būti nuosekli. ES bankininkystės sąranga turėtų užtikrinti vienas bendrodas, vienodas sąlygas priimant sprendimus bankininkystės sąjungos pirmose dviejose ramščiuose. Reformos, tolimesnės reformos priemonės galėtų prisidėti prie tolimesnės bankų e, veiklos e, tvirtumo. E, tad tuo aš šiandien ir baigsiu. Labai ačiū, ponė Janko. Atsiprašau, dabar jau mes baigiam sudarinėti kalbėtojų sąrašą. Kiek mes supratom iš kalbėtojų, jau yra garantijų mechanizmas, tačiau jis dar nėra iki galo e, išvystytas, dar yra netolygumų įvairiose valstybėse narėse. Dabar kalbės Bagnai, Italija. Ačiū ponė pirmininkė. Kartu ačiū ir kitiems prelegentams. Trumputę pastabą turiu. Buvo pasakyta, kad rizikos mažinimas tai rizikos pasidalyjim, tai yra kelias į rizikos pasidalyjimą ir rizikos mažinimą. Bet dabar ką galiu pasakyti iš Italijos perspektyvos. Atrodo, kad mes siūlom tokią programą. Tai yra pirmiausia sumažinti savo pačių riziką, o po to tada jau pasidalysim su jumis jūsų riziką. Tai aš turiu tą progą labai konkretų klausimą, ypač ponui Enrijas. Ponas Enrijas Enrija paminėjo, kad reikia sukurti vienodas sąlygas bankams veikti. O dėl pirmo ir antro lygio uh, turto e, jūs nepaminėjot tų dalykų, bet e, kartais būtent tas turtas suvokiamas kaip grėsmė finansų stabilumui Europoje. Kita pastaba. Jūs paminėjot, kad Europos bankai mm, menkai pelnus, tai yra pelningumas nedidelis. E, bet vėlgi, kai išstoja šokas ir po šoko reikia mažų palūkanų. Ir, ir galbūt kita vertus galima kai ko ir pasimokyti, taikant štai tokią, tokią taisyklę Pietų Afrikos, tai yra Pietų Europos bankuose. Dear colleagues, Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš kalbėsiu gimtają kalbą. bankų sąjungos stiprinimas neturi likti tik tai mūsų visų šventas noras. Mes turime įsipareigoti siekti šio tikslo, turime įsipareigoti siekti pažangos šiuose tokiuose jautriuose temuose. Jos susijęs su rizikos mažinimu, su rizikos pasidalymu tarp partnerių Europoje. Yra tikrai būtina sukurti bendrą finansų mechanizmą, apsaugai. Tai būtų tas vadinamasis common fiscal backstop - atsarginis išeimas, fiskalinis atsarginis mechanizmas, kuris leistų užtikrinti indėlių saugumą kad visos, visi indėliai, kad ir kur jie būtų padėti ES, galėtų būti saugomi vienodai. Bankų gelbėjimui, bankų tikrinimui jų biudžetų vertinimui. Mes e, skiriame daug europinio dėmesio, o šioje srityje mes pasilikome nacionalinėme lygmenyje. Aš esu iš mažos, mažos šalies, kuri labai daug sumokėjo dėl tokios netolygios politikos. Mes tikrai patyrėme didžiulį šoką finansų krizės metu, dabar mums jau sekasi geriau. Ir ES reikia stengtis apsiginkluoti taisyklėmis, kurios būtų uh, kurios reikštų ir discipliną, ir geresnį reglamentavimą. Taisyklės reikštų kartu ir didesnį solidarumą Europos pietų atžvilgių. Mūsų piliečiai, nepaisant pažangos, kurią pasiekėme, vis dar kenčia nuo ekonominės krizės padarinių. Europoje netrukus vyks Europos parlamento rinkimai ir mes norime kreiptis į Europos piliečius siūsdami jiems signalą, kad Europa gali kažką jiems padaryti tam, kad jų nusiteikimas būtų proeuropietiškas. Mes turime imtis kažko, kad išmuštume pagrindą iš pokojų tiems, kurie kalba prieš Europą. Ačiū. Toliau ponas Michelbach iš Vokietijos dar norėtų pasisakyti. Pirmininkė, aš manau, kad mums čia kyla tikrai didžiuliai iššūkiai ir mes turime apie tai diskutuoti. Kadangi šiemet vyksta ES rink, parlamento rinkimai, tai bus daug kalbama apie tai, kad mūsų globaliniai tie išlyginimo mechanizmai veikia nepakankamu mastu. Europai tikrai labai sunku laikytis vienovės visomis temomis. Dar ir breksitas prisideda, kur niekas nežino, kuo tai baigsis. Uh, Ekonominė atsiskyrimo ir konfrontacijos politikos žala yra didelė ir mes tą matome jau dabar. Pasaulyje tvarkos vis mažiau ir kažkokios alternatyvos tai netvarkai, kuri matyti jau dabar, mes neturime jeigu mes nesieksime daugia šališkumo, tai nieko nebus. Akivaizdu, kad Junktinės Amerikos valstijos, Kinija, Rusija aktyviai stengiasi pasidalinti pasaulio ekonomiką tarpusavyje. Ir mes susidurėme su labai daug skirtingų rizikos faktorių. Kiekvienas atskirai iš tų rizikos faktorių atrodo įveikiamas, tačiau kai jie visi kartu pasireiškia, jie vienas kitą sustiprina ir tampa nevaldomi. Ir gali būti taip, kad šita beveik dešimt metų trunkanti augimo fazė gali baigtis labai staigiai. Žinoma, mes neturime išsigąsti tokio iššūkio kaip bankų sąjungos užbaigimas. Taip, tai svarbu ir svarbu sukurti bankų sąjungą, ją išbaigti, papildyti, bet tą reikia daryti tik tuomet, jeigu yra tvirtas bankų sąjungos pagrindas, kai egzistuoja rizikų mažinimo procesas. Ir tai yra esminis dalykas. Pirmiausia, reikia sumažinti rizikas blogų kreditų atžvilgiu. Ir čia valstybės narės turi imtis veiksmų, turi rasti sprendimus, kurie būtų primtami visoms šalims. Europos indėlių apsaugos mechanizmas, europinis toks apsaugos mechanizmas nacionalinėse valstybėse yra vertinamas gana kritiškai ir mes negalime nekreipti į, dėmesį, į tai dėmesio. Nesumažindami blogų kreditų kiekio mes tikrai nieko nepadarysime, turime stengtis, kad valstybės narės imtųsi to mažinimo ir sustiprintų savo bankų sistemos stabilumą. Jeigu to nepadarysime, Europai iškils daug, daug pavojingesnių rizikų. Ačiū. Na ir paskutinė kalbės ponė Pervanš Berės, Europos parlamento vardu. Um, Labai ačiū įvairiems kalbėtojams už tai, kad apibendrinot, kokia yra bankininkystės sąjungos padėtis šiuo metu. Kita vertus, ne vien tik tai reikėtų kalbėti apie taisyklę šioje srityje, bet ir nepamiršti klausimo istorijos. Kartais aš matau, kad savotiška, savotiškai perrašoma istorija. Ir dabar, kai kalbam apie bankininkystės sąjungą, tai darbai prasidėjo dar 2012 m. birželį ir buvo pasakyta, kad toji sąjunga turi remtis uh, trim ramščiais. Pirmiausia, indėlių apsauga. Dabar jau uh, tarsi baigiama sukurti, bet kita vertus po to atrodė, jog uh, kai kuriais tam tikrais klausimais savotiškai buvo atsitraukiama. Pavyzdžiui, rizikos pasidalymas tarsi pasidarė tokia neperžengiama riba ir atsiriamama į nacionalinės sistemas. Tad mes visi suinteresuoti e, tuo, kad e, įvertintume tai, kas neduoda rezultatų ir kartu priminti politinius e, įsipareigojimus e, ir kartu parodyti, kad yra tam tikrų dalykų, kur valstybės narės tiesiog negali pažengti toliau. Pavyzdžiui, kalbama apie indėlių apsaugą ir yra tokių argumentų, kad viešosios institucijos negali primesti betodariškų taisyklių privačioms institucijoms, kurios tiesiog padeda viešosioms institucijoms išgyventi. Tad tokie yra mm, klausimai, politiniai klausimai, bet svarbu kalbėti, kad e, jeigu nesilaikoma prisimtų politinių įsipareigojimų, tai reiškia savotišką susitarimo nutraukimą ir, ir kartu nu, šimtus tūkstančius nusivylusių piliečių. Eh, Marko Valį iš, Itali... iš Europos parlamento. Dėl Italijos, eh, tai taip, rizikos pasidalymas turi vykti, tai ką minėjo profesorius eh, Marian. Yra tiesa, Mes kredito riziką labai sumažinome, taip pat pasiekėme antro, trečio lygio kreditingumą ir kai kuriuose rinkose bankams tikrai gali kilti nemažai problemų. Norime apsaugoti indėlininkus e, tuo pat metu ir tos priemonės tuomet gali būti rizikingos ir susidūrus su tokiu atveju, kai turėtų būti vykdoma indėlio apsaugos, vykdomas indėlio apsaugos režimas pritaikytas, galėtų iškilti kikrų sunkumų. Taip pat manau, kad ir dėl konkurencingumo čia yra tam tikrų niuansų. Kai kurios valstybės narės gavo finansinės paramos, kad spręstų kai kurias e, struktūrinės problemas, e, kitos šalys jos gal negavo, pavyzdžiui, ir mano šalis Italija, taigi užtrunka viskas kiek ilgiau. Taip ir susikaupia problemos, bankai turi reaguoti į įvairius siunčiamus signalus ir tai, kas buvo pasakyta diskusijoje, o taip pat e, dar ką kalbėjo ir ponas Šoiblė. E, BlackRock investicinės įmonės veiklos kontekste. Uh, yra labai svarbus dalykai. Mm, BlackRock tikrai spekuliavo labai intensyviai. Ačiū. Ar dar būtų norinčių kalbėti? Jeigu ne, tai akivaizdu, kad e, reiškiami įvairūs pastebėjimai, turima klausimų, galvojama apie tai, kaip tinkamai suvaldyti riziką bankų sistemą. Taigi, ponė Enryje, prašome sureaguoti. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū visiems už pasisakymus. Dabar pirmiausia dėl pono Banjai pasisakymo. Tai man visada buvo aišku, kad tarp rizikos valdymo ir rizikos pasidalymo tų dviejų polių vyksta tikrai labai kartais smarkus taršus susirėmimai, vieni už tai, kiti už tai, o turėtumėm siekti pažangos ir ten, ir ten. Žinokime, koks yra mūsų galutinis tikslas, ko, ką norime pasiekti. Ir turime matyti prieš akis aiškiai visus etapus to proceso. Ir lygiai grečiai turi būti daromi žingsniai ir vienoje pusėje, ir kitoje. Tikrai čia siekti pažangos yra labai svarbu ir, kaip ir buvo pasakyta, ne tik rizikos e, mažinimo ir valdymo srityje. Dėl indėlių apsaugos schemos. Manau, visiems yra aišku, jog reikalinga yra Europinė sistema indėlių apsaugos. Manau, kad žalos nemažai padarė praeitie, ypač tai, kad kai kuriuose šalise buvo daug kalbama apie atsparumą vienos ar kitos indėlių uh, E, apsaugos sistemos ir tai lėmė, kad ta diskusija nudreifavo į vieną ar kitą pusę tose šalise. Mes turime užtikrinti spartų indėlių gražinimą prireikus tą padaryti. Ir, ir tokia ir būtų tokios sistemos pagrindinė nauda. Nes e, antraip, e, jeigu mes to neužtikrinsime, tuomet euras vienoje valstybėje narėje atrodys, kad yra, pažiūrėjau, daugiau arba mažiau vertas negu kitoje valstybėje narėje. Turi būti ir abipusės garantijos e, suteikiamos. Čia ir ECB tam procese įsijungęs ir taip pat iniciatyvos, kurios baigiamos svarstyti dabar dėl gelbėjimo ar gaivinimo sistemos. E, tie pasiūlymai, kurie susijęs su neveiksniom ar negražinomam paskolom, irgi juda tą linkme. Dar turiu porą pastebėjimų. Vienas e, toks labiau retrospektyvus, kitas e, labiau orientuotas į ateitį. Iš tiesų, ir EFSOS e, veiklą reikia įvertinti inspektavimą, stebėjimą mm, veiklos ir portfelių ir taip pat EBA e atsparumo įvairioms rizikoms e, mechanizmą, testavimus, kurie buvo atlikti. Tos e, ypatingos sąlygos buvo projektuojamos ir kiekvienoje šalyje žiūrima, kiek sistema yra pajėgi jas atremti. Tačiau tai dar ne viskas, nes e, jeigu kalbėsime apie pareigą nuo įprastinės e, pinigų politikos, e, kurią ir iki šiol vykdome, tai aišku, kad rinkų rizika patiriama ir finansavimo rizikos e, taps ypatingai svarbios. Todėl planuojama yra ir speciali kampanija, iniciatyva rizikos vertinimo. Kropšti ir 2019-2020 metais tie tikrinimai bus vykdomi, mūsų darbo programoje tas yra numatyta. Jeigu kalbėsime apie tai, kad sutikdami daugiau laiko gražinti galbūt paskolas, mes padėsime sistemai, tikriausiai nelabai suprantama tuomet situacijos esmė šalis, kurios geriausiai tvarkosi su blogomis e, paskolomis, yra tos, e, kuriuose kaip tik e, bankai yra skatinami iš naujo skolinti, suteikti tą galimybę, tai aišku vyksta ir per viešo sektoriaus paramą ir atitinkant ar, ar laikantis e, tam tikrų terminų. Bet e, svarbu yra suprasti, kada gali veikti bankas dar tinkamai ar ne. Jeigu, pavyzdžiui, 50 procentų banko e, pozicijų yra tos blogos paskalos, jeigu jis negali vykdyti savo kaip kredito įstaigos funkcijų, reikia galvoti, ką daryti. Dar mėginčiau atsakyti į pastabas, e, kurias išsakė parlamentaras iš Vokietijos, e, adresavo tas pastabas panui Šoiblė, be kita ko. Ir tai gana naujas atvejis e, ir BlackRock įmonę mes irgi įtraukėme į savo testus. konsultantai dirbo kartu su mumis, bendradarbiavo, vykdant testus vietoje ir kai tik tai testas užbaigiamas, tuomet informacija visa yra paskelbiama iš tiesų viešai ir, ir jokio konkurencinio pranašumo įgyti dėl to nebegali, kad turi tą informaciją. Tačiau iš tiesų kalbant apie išorės ekspertus ar konsultantus, reikėtų gal kiek atsargiau mums žiūrėti į šią veiklą ir kitą kartą stengsimės labiau vidiniais resursais pasiremti. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Prašau. Dėkoju. Aš dar labai trumpai sureaguosiu. Aš tikrai sutinku su viskuo, ką pasakė Enrija. Andrė Enrija. Tikrai per manžberės teisi sakydama, kad mes dabar dirbame Olandijos kelio plano pateikto 16 metais birželio mėnesį pagrindu. Mes stengiamės eiti pirmin, bet didelio progreso tiesą sakant nesame pasiekę. Bet tai tik tai rodo, ką ir sakė Andrėja, kad mes esame tam, proceso, tam tikro proceso pabaigoje. Šis požiūris, kokio laikėmės lygi šiol, pasiekė savo ribas ir daugiau mes iš jo nieko neišspausime. Mes turime susitarti dėl to, ko mums reikia, ir ta bankų sąjunga, kurios mums reikia, turi stabilizuoti eurozoną ir ką tai reiškia. Konkrečiai turėtume susitarti. Paklauskite pono Šolco, pono Tryje, dar kitų, koks yra mūsų tikslas, kokį jūs įsivaizduojate paveikslėlį 30 metais. Atsakymas tikriausiai bus labai paprastas. Jeigu mes jų paklausime, kaip mums nueiti nuo to dabartinio taško iki to tikslo, kurio, kurį visi taip gerai įsivaizduojame, o tada nuomonės ir išsiskirs. Taigi mes visi sutinkame, kad mums reikia tokios bankų sąjungos, kuri leistų stabilizuoti eurozoną. Klausimas yra tik tai, kaip to pasiekti. Taip, požiūriai skiriasi ir jie priklauso labai nuo daugelio aspektų. Jie priklauso nuo to, kur mes esame, kokia yra būklė ir panašiai. Taigi, iš esmės, mes periname nuo tokios sterilios diskusijos į konkrečias detalės. Ar mums, e, mes pirmiausia turim susitarti, žinoma, ko mes norim. Ar tai yra tas tikslas? Ir tada mes stengsimės apsispręsti dėl kiekvieno elemento, kurio reikia tom, tam tikslui pasiekti. Tada reikės kažkaip tai susitarti dėl to, kas kam patinka ir kas ko nori. Ir iš esmės dar yra ir sekos ar eigos klausimas. Yra labai daug dalykų, kurių seka yra esminis dalykas. Visiems reikia garantijų. Ir visiems tos garantijos tai reiškia, kad yra teisiniai aktai, kurie yra konkrečiai surašyti. Jeigu norime sumažinti riziką, tai tiems, kuriems atrodo, kad rizika turi būti vis mažinama ir mažinama, jie niekada, na, jiems niekada nebus gana, jie, jie visuomet sakys, kad jie reikia dar ir dar ir dar mažinti prieš pradedant tą riziką dalintis tarpusavyje. Taigi reikia mums nuspręsti, koks žingsnis po kurio turi eiti ir kokiu mastu mes vieno ar kito dalyko sieksime. Tada visa ta diskusija galėtų pereiti į kitą lygmenį ir pasiekti konkretesnių rezultatų kaip ir buvo siūloma gruodžio mėnesio vadovų sustikimo rezultatuose. Aš noriu dar pasakyti, kad nereikia pernelyg laiko daug skirti toms paskoloms. Jeigu jau, blogoms paskoloms, jeigu mes e, pernelyg susitelksime į reguliavimą ir jeigu kalbėsime pernelyg daug apie patikimumą ir apie garantijas. Jeigu per daug garantijų suteiksime, tai gali visa sistema labai apsunkti, ji bus labai brangi. Taigi mes galime tada reglamentuoti mažiau, bet daugiau prižiūrėti. Ir iš kitos pusės, vertinant indėlius ir vertinant turtą, reikia apsispręsti, ką daryti su tom neveikiančiom paskolom, blogom paskolom pigiausias, pigesnis būdas yra paprastai tai išspręsti, jas nurašyti ir mes dabar turime tam labai skirtingus būdus skirtingose valstybėse narėse. Ir mes tarsi stengiame, mes įsivaizdavome, kad galėsim pereiti nuo vienos sistemos prie kitos sistemos lengvai. Bet tai yra teisė, kurios dalykai ir tai nėra taip lengvai išsprendžiama. Mes negalime vadovautis požiūriu, kad mes e, galime tik tai išpirkti blogas skolas, e, leisdami obligacijas ir tuo viskas pasibaigia. Ne. Bet reikia sukurti kažkokį mechanizmą, leidžiantį tiems bankams pradėti savo veiklą iš naujo, sukurti kažkokį tai sveiką pagrindą jų veiklai. Taigi tai gali būti ir kažkokie refinansavimo dalykai. Ačiū. Dėkoju. Tai dabar susumuosiu diskusiją. Ir žinoma, tarsi užduosiu klausimą ir ponui e, Enryje, ir ponui Gvaltieri. Suprantame, kad šita užduotis mums yra labai sunkiai. Visų pirma, mes turim sukurti mechanizmą, visų antra, turim kažkaip peržengti per savo tos skirtumus, kurie yra tarp valstybių narių. Ir visi jūs sakėte, kad paprasto, paprasto sprendimo čia nėra kasdien mes sumokėjome, sumokame maždaug pusantro milijardo eurų toms blogoms paskoloms išlaikyti. 180 milijardų eurų yra išleidžiama technologijoms energijai kurti. Šiemet galbūt išleisime 200 milijardų. Iš kur tie pinigai? Tie pinigai yra bankų. Iš kur jie juos turi? Kas išlaiko tą bankų mechanizmą? Vartotojai. Tai yra subsidijavimo mechanizmas. Ir kodėl negalime pasidalinti to subsidijavimo mechanizmo su bankais? Tai yra proceso dalis. Tai galbūt būtų išeitis, kuriant garantinį mechanizmą. Aš kaip suprantu, kad egzistuoja tam tikra rizika, nes kai kurios valstybės narės nenori įsitraukti į sistemą, nes tai naudinga bankams. Uh, Bet galiausiai vis dėlto mes suprantame, kad kasdien mes mokam milijardus, kuriant kažkokias naujas technologijas ir tai yra milžiniški pinigai, tai yra mūsų investicija į ateitį. Ačiū. Dėkoju, kolegos. Aš manau, kad diskusija buvo labai įdomi. Ir aš tikrai pritariu baigiamosioms ir Olivija Gersan ir pono Andrija pastaboms. Aš norėčiau pastebėti tik tai dar porą dalykų. Sutinku su Andrija Andrija, kad kartais tas mažinimas ir dalymasis rizikos atžvilgių yra labai mm, dalykas, kurį visi linkia painioti. Dalymasis tai irgi yra rizikos mažinimas Jeigu yra, kaip Andrėja sakė, tam tikros privalomos garantijos, ir jos tikrai yra, visi indėliai iki 100 tūkstančių eurų yra apsaugoti, tai kaip dar galima būtų padidinti tos garantijos patikimumą, jos kaip galima būtų užtikrinti, kad tas atvejis, kai reikės tos garantijos, kad jis neįvyktų. Tam tikra prasme yra Šia prasme yra Europos banko, Centrinio banko labai įdomus, įdomi studija apie tai, kaip tokia garantija galėtų veikti. Ir kas būtų, jeigu įvyktų tokia krizė ir jeigu reikėtų tą riziką prisijimti, kaip tada būtų pasidalyjami įsipareigojimai, resursai. Taigi to pasidalimo taip jau efektyviai atrodo ir nevyktų, bet bet vis dėlto pasitikėjimas ta sistema, kaip rodo studija, yra. Kaip sakė Olivier, labai gerai, kad sutarėme bent jau dėl, dėl tikslo. Tai atrodo visiems priimtinas tikslas, bet mes dabar diskutuojame apie tai, kokiu keliu eiti, kad to tikslo pasiektume. Požiūrė čia išsiskiria. Aš tikrai sutinku, kad visi galime svajoti apie tai, kad kaimynai sumažina riziką. Ir mes lygiai taip pat džiaugtumėmės, jeigu Italija sumažintų savo riziką, ar jeigu e, Vokietija įver, geriau įvertintų antrojo ir trečio lygio atsargas ir taip toliau. Žodžiu, tai visada yra gerai, jeigu kaimynas mažina riziką. Antra vertus, bankinės sąjungos užbaigimas tai yra pasidalymas tos, tos rizikos, tai taip pat yra rizikos mažinimo mechanizmas. Na ir dar vienas klausimas susijęs su teisinė baze. Mums reikia atsarginio išėjimo, atsarginio varianto. Jeigu yra kažkokios blogos paskalos, neapsaugotos paslaugos, paskolos, Ir jeigu kažkas, kas yra nemokus ir ta paskola, jeigu ji neaptarnaujama porą metų, turėtų būti nubraukiama, tai mano galva nėra susijęs su rizikos mažinimu. Man atrodo, kad tai galėtų šiek tiek iškraipyti sistemą. Taigi aš manau, kad tas variantas, kurį mes pasirinkome tie du metai yra neblogai išeitis. Bet žinoma, kuo labiau tu nori tas paskolas e, nubraukti, tuo tu turi turėti daugiau e, priemonių tą padaryti, tai tam reikia tam tikrų instrumentų. Bet kuriuo atveju iš reguliavimo požiūrio tai yra tikrai geras dalykas. Tai leistų išvalyti bankų balansus ir jiems sėkmingai veikti toliau. Taip aukšto lygio darbo grupės įsteigimas. Mes tikrai manome, kad ta grupė turėtų būti labai aukšto lygio ir jie turėtų surasti konkrečius būdus, nustatyti konkrečius kelius, kaip bus einama tikslo siekimo link. Mes parlamentas dar ne, ne viską nuveikėme, mes negalim dabar kaltinti vien tik tai tarybos, kad čia kažko nepadarė, parlamentas irgi nespėjo atlikti savo visų namų darbų bet aš tikiuosi, kad aukšto lygio darbo grupė artimiausios kadencijos metu labai per trumpą laikotarpį sugebės užpildyti šią reglamentavimo srityje dar tebežiojančią spragą. Tada mes kitose diskusijose, tolesnėse diskusijose dėl bankų sąjungos jau galėtume pasiremti šiais dokumentais ir panaikinti paskutinius bankų integracijos rytyje dar esančius barjerus. Tai nereiškia, kad mes įsteigsime bendrijos bankus, bet mums e, bent jau bus lengviau integruoti bankų tarp valstybinę veiklą ir uh, mes galbūt galėsime išeiti iš to užburto rato, kuris yra susidaręs tarp siekio sukurti bankų sąjungą ir skirtingo reglamentavimo visose valstybėse narėse. Taigi toks būtų mūsų tikslas. Ačiū visiems dalyvavusiems, tai lauksiu mūsų tolesnių diskusijų, diskusijų ir tikiuosi, kad kai susitiksime kitą kartą, jau būsime nuveikę šiek tiek daugiau, pažengę toliau Bankų sąjungos kūrimo linkme. Ačiū visiems dalyvavusiems, dalyva, taip pat ir pirmininkavusiems šiam posėdžiui ir noriu priminti visiems, kad prieimimas ir stovima vakarienė šiandien vyks e, Europos istorijos rūmose ir mus kviečia Europos parlamentas ir pirmininkaujanti Rumunija. Ačiū visiems, ačiū taip pat mūsų darbuotojams ir e, pirmininkas dėkoja vertėjams ir linki visiems gražaus vakaro iki rytojaus.